kreipti dėmesį į problemas ir kartu su mano kolegomis mes tikrai e, išanalizuosime jūsų pasiūlymą. Ačiū. Grazie Presidente, la discussione è chiusa. Ačiū ponė pirmininkė, Diskusijos baigtos šią temą ir dabar darbo e, atvarkėje turime e, kitą punktą, pono Leichtfrido pranešimą apie deleguotų įgaliojimų priimti tam tikras priemonės susijusius su bendra priekybos politika suteikimą. Pirmiausia, noriu suteikti žodį ponui Leichtfridui dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė tęsiu toliau vokiškai, kadangi ko gero italų kalbos man neužteks pasakinti, ką nors prasminga. Norėčiau pasinaudoti progą iš karto arba e, savo kalbos pradžioje padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie to, kad Omnibus 2 pranešimas E, su šio, šio, šio, šio paketu susijęs e, pranešimas būtų sėkmingai patvirtintas komitete ir taip pat ir čia Europos parlamente be problemų būtų už jį balsuota. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui, komiteto sekretoriatui, taip pat ir e, mūsų socialdemokratų frakcijos sekretoriatui, kuris kaip visada mus puikiai rėmė ir taip pat mano biuro darbuotojams. Tokia e, veikla, toks darbas yra tikrai sunkus ir aš tikrai e, norėčiau nuoširdžiai visiems padėkoti. Prekybos politika Lisabonos e, sutarties dėka tapo politikos rytimi, kurioje Europos parlamentas įgyjo teisę prisidėti prie sprendimų prieimimo. Ir Europos parlamento e, sprendimai, e, aiškiai paro, par, čia aiškiai paaiškėja, kaip tie sprendimai gali paveikti ES vykdomą politiką. Senasis komitologijos e, senoji procedūra yra keičiama kitomis procedūromis. Ir pranešimai dėl Omnibus 1 ir Omnibus 2 aprašė, kad tai, kas buvo komitologijos procedūra, dabar virsta e, deleguotų ir gyvendinamųjų teisės aktų e, procedūromis. Draugės su deleguotais teisės aktais mes e, Omnibus 1 ir Omnibus 2 yra susijęs su deleguotaisiais teisės aktais, taigi mums reikia perė, sklandaus perėjimo. Mes su taryba dėrėjomės, kad kuo greičiau viskas pasipa, būtų užbaigta, tačiau taryba neveikia ir dabar jos atstovų nėra. Taryba nieko nenusprendė ir šio, šiuo klausimu visiškai taip pat elgesi, kaip ir e, sprendžiant stambiuosius klausimus. Būtent taryboje yra kišami pagaliai į ratus. Mes nebega, net negalime ir kalbėti apie biudžetą. Tai yra nepaprastai sudėtinga. E, diskusija. Ir tai, kas susijęs su omnibus paketais, taip pat parodo tarybos požiūrį. Jeigu ir toliau taip tęsis, kad nacionalinis egoizmas valstybių ir vyriausybių vadovų pasiputimas e, ims viršų, tuomet e, mes įstriksime galutinai jau dabar. E, tas e, ekonomikos, politikos, ekonominės politikos e, e tam tikri sprendimai yra tikrai labai neprotingi ir jie stabdo visus procesus. Tiek taryboje, tiek ir visur kitur. Ir kalbant apie šį dosiją, čia mes, čia, tai nėra taip pat išimtis. Kalbant apie turinį, mums svarbu paskirstyti, ką komisija savo atsakomybę gali nuspręsti kur ji gali e, imtis deleguotųjų aktų, o kur turėtų įsitraukti Europos parlamentas. Aš manau, kad mes radome gerą vidurio kelią. Parlamentas mano raginimu komitete, aš tikiuosi, kad ir visose rūmose per e, balsavimą įgyjo e, galimybę komisijai suteikti įgaliojimus ir tam tikrus tų įgaliojimų testinumo laikotarpį nustatyti. Dabar mes nusprendėme e, numatyti penkerių metų laikotarpį. Visi mūsų priimti sprendimai buvo, mano manimu, teisingi, ypač kalbant apie tai, kokios yra parlamento kompetencijos, kuomet komisija, kuri remdamasi savo ekspertų žiniomis e, labai daug sprendžia, tačiau ji tuo, tuo pat metu turės atsižvelgti ir Europos parlamento balsą. Mes čia turėsime per balsavimą parodyti, kad e, parlamentas vieningai vertina šį reikalą. Dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū dabar komisaras šiame ta kalbės. Pirmininkė, gerbėmi nariai, visų pirma, e, turiu atsiprašyti už komisarą Degucht, kuris šiuo metu derasi su kolegomis iš Kanados dėl laisvos prekybos susitarimų su Kanada. Komisija yra labai dėkinga ponui Laiktfridui. Uh, E, pirmininkui Moreirai ir kitiems gerbėmiems parlamento nariams, kurie dirbo e, prie šio pranešimo. Ir dėkojame ir už bendrą e, parlamento palaikymą išsakytą komisijos pasiūlymui. Vos parlamentas pasiūlė daug pakeitimų, su kuriais mes daugumą galime sutikti. Pavyzdžiui, dėl laiko, delegavimo laiko pakeitimo nuo neriboto iki penkerių metų su um, pratesimu pagal nutilėjimą. Tačiau kai kurie pakeitimai mums yra nepriimtini, kai kurie iš jų nukrypsta nuo to bendro supratimo dėl deleguotojų aktų, kad trys institucijos, kurį trys institucijos įsipareigojo gyveninti. Pavyzdžiui, dėl tų pakeitimų, tą pasakyčiau, kurie numato konkrečias prievalės komisijai um, rengiant deleguotosius aktus. Kiti pakeitimai pratėse laikotarpį, per kurį galima išsakyti prieštaravimą deleguotajam aktui. Mes negalime sutikti su to, nebent toks pratesimas būtų pagrystas e, dėl atitinkamo teisės akto specifikos. E, dėl tų pakeitimų, dėl kurių e, mūsų pozicija yra kitokia, komisija yra tikra, kad galėsime tikrai konstruktyviai diskutuoti šios klausimus triloge, kad galėtumėm surasti priimtiną sprendimą. Ir pabaigai norėčiau išsakyti, kad komisija labai vertina atliktą darbą šiuo klausimu ir mes toliau sieksime glaudžiai bendarbiauti su parlamentu, kad būtų galima e, susitarti trilogę. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėmi parlamento nariai. Grazie, komisario. Dėkoju, ponė komisarė. Toliau žodis suteikiamas kalbėtojams frakcijų vardu Man atrodo, kad pono, ponios Kvisthaut Rovol nėra salėje, todėl norėčiau suteikti žodį ponui Kutaš. Jis kalbės SRD frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, šį Europos parlamento ir tarybos pasiūlymą e, dėl dešimties nuostatų susijusių su tarptautinė prekyba e, pakeitimo. E, tie pakeitimai daromi remiantis Lisabonos sutartimi. Norėčiau padėkoti kolegui Leichtfried, kuris e, parengė labai technišką, sudėtingą pranešimą, bet jis yra labai svarbus siekiant užtikrinti gerą tarp institucinį bendradarbiavimą. Yra labai svarbu, kad e, parlamentas, taip pat kaip ir taryba, būtų e, teisėkuros institucija pagal 290 Lisabonos sutarties straipsnį buvo įvesta tokia priemonė kaip deleguotasis teisės aktas. E, tokiu būdu Europos parlamentas gali e, suteikti įgaliojimą e, parengti, patvirtinti te, e, deleguotą į teisės aktą. Tačiau abi teisėkuros institucijos gali taip pat ir atšaukti įgaliojimus rengti deleguotą į te, teisės aktą. Norėčiau pasakyti pranešėjų, kad būtų labai svarbu, kad parlamento ekspertai galėtų dalyvauti komisijos susitikimuose, kad būtų galima e, laikytis tų deleguotojų aktų tarptautinės priekybos e, srityje. Taip pat manau, kad įgaliojimus ir toliau reiktų e, rib, komisijai riboti pen, e, penkeriais metais, nes tokiu būdu parlamentas galėtų geriau kontroliuoti komisijos pasiūlymus. Dėkoju, sako pirmininkė. Toliau EFD e, frakcijos vardu kalbės ponas Salvini. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, iš vienos pusės mes susidurėme su techniniais dalykais. Mes e, deleguojame komisijai įgaliojimus priimti atitinkamus sprendimus. Tačiau kitas dalykas, ką mes, šiaurės šalių atstovai, ko, ko mes Šiaurės Italijos atstovai e, bijomės, bijom, kad e, tokiu būdu bus suteikta daugiau e, veiksmų laisvės e, du, didelėms, stambioms įmonėms. Todėl yra labai svarbu, kad komisijai būtų deleguoti įgaliojimai, tačiau e, Mes negalime e, toleruoti tokios situacijos, kai mes visi tapsime e, užsienio, stambių užsienio koncernų vergai ir neginsime savo gamintojų. Ar žinote, kad dauguma e, mažų ir vidutinių įmonių turi užsidaryti dėl to, kad mūsų e, europinė produkcija nėra apsaugota? Taigi dabar atsiranda rizika, kad ypač rytų Europos šalyse, iškils e, e, būtent tų koncernų, e, ypač iš Amerikos ir Afrikos E, vyravimo grėsmė. Todėl mes tikimės, kad Europos komisija dar kartą e, patikrins tuos pasiūlymus, kuriuos jinai pateikė, nes kitaip išnyks visos europinės e, MVI. Ar atsakysite tai į klausimą pagal mėlyną kortelę? E, dėkoju, ponė pirmininkė. E, Gerbiamas kolega, galbūt aš jūsų nesupratau, bet ar jūs tikrai manote, kad e, ES turėtų atsisakyti narystės PP? E, PPO, ar jūs manote, kad atskiros valstybės narės turėtų vesti dėrybas e, PPO? E, galiu Jums pasakyti tokį dalyką, kad visa Europos Sąjungos gale PPO dėrybose yra žymiai stipresnė negu atskirų valstybių narių balsai. Ir nėra nieko, e, kas vyksta e, PPO dėrybose, kas atsispindės deleguotose teisės aktuose. Dėl deleguotųjų teisės aktų sprendimą priema Europos parlamentas ir tai yra geras dalykas. Gerbdamas jūsų darbą ir kitų kolegų darbą, norėčiau paprašyti jūsų dar kartą patikrinti, e, kokia yra situacija Šiaurės Italijoje. Buvo pasirašyti susitarimai su PPO ir pažiūrėkite, kokie yra, kokios yra jų pasiekmes e, MVI. Po pusvalandžio kalbėsime apie e, Kinijoje gaminamas fotovoltinės plokštės. Iš tiesų, Europos gamintojams suteikiama vis mažiau teisių. Ne, ir manau, kad dabartinė Europos komisijos politika, kuomet įgyvendinama laisvoji rinka bet kokia kaina žlugdo mūsų MVI. Dėkoju, guoja e vardu kalbės pana Šolc. E, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėlyje kolegos. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui e, Leicht, Leichtfried, nes jam pavyko suformuluoti tokį požiūrį, kurį, kurį galėtų paremti visos frakcijos. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad dėrybos tikrai nebus lengvos, kadangi kai kurios valstybės narės dėl deleguotųjų teisės aktų e, e, į tą temą reaguoja labai alergiškai. Europos parlamentas buvo pareikšta esas labai svarbus ir turi, turi įsigyti daugiau įgaliojimų, tačiau konkrečiai pris, pris, e, derinant e, teisėkūros procesus e, tokie pareiškimai yra pamirštami kad mūsų užduotis yra deleguoti komisijai įgaliojimus e, tik tai e, terminuotam laikui ir pa, turėti, e, išsaugoti tarybai galimybę e, e, paskelbti veto. Ir mes jau e, spręsdami šį reikalą jau praradome labai daug laiko daugelį sričių, kurias, kuriuose būtina priimti skubius sprendimus. Dėkoju. Ačiū. Dabar EPP frakcijos vardu, ponia Krusto Rovol. Ačiū, ponia pirmininkė, mėlyje kolegos, ponia komisarė. Vadinamasis Omnibus 2, šalia Omnibus 1, kurio e, tema aš buvau pranešėję, yra antroji procedūra, pagal kurią Europos teisės aktai, e, e, kon, prekybos ryties teisės aktai yra pritaikomi prie Lisabonos sutarties įgyvendinimo nuostatos ir tie, vadin, ir tie įgyvendinimo aktai yra perkeliami ir į priekybos rytį. Kalbant apie deleguotusius aktus, nepaprastai svarbu, kad parlamentas e, įgyvendintų savo ir naudotųsi savo teisėmis Tačiau nebūtų teisinga reikalauti, kad parlamento administracijos darbuotojai er, dalyvautų komisijos parengiamuosiuose posėdžiuose. Reikia tiesioginės politinės kontrolės, kurią vykdytų šių rūmų e, nariai. Komisija turi užtikrinti, kad parlamento nariai visuomet būtų informuojami apie planuo, bet kokią de, e, planuojamą deleguotąjį aktą. Aš tikiuosi, kad e, taryboje netrukus baigsis konsultacijų procedūra ir pagaliau bus pradėtos, disku, e, pradėtos dėrybos dėl e, Omnibus 2. Beje, aš manau, kad dažnai Omnibus, manau, kaip ir mano Omnibus 2 pranešėjas, kad abu šie paketai, abi šios procedūros yra vienas paketas, kurį reikėtų traktuoti vieningai. Todėl aš norėčiau padėkoti ponui Leichtfried kadangi jo e, pranešimas buvo, e, jo pateikimas plenarniai sesijai buvo teisingas žingsnis. Aš manau, kad e, balsuodami plenarnėje sesijoje už šį pranešimą mes turėsime stipresnės pozicijas ir be to galėsime lygiai grečiai dirbti ir spręsdami ir omnibus vienas klausimas. Taip pat aš manau, kad kolegos iš socialistų frakcijos, kalbėdami apie ES vaidmenį ar ES parlamento vaidmenį, E, parlamentinėje asamblėjoje PPO e, e, yra teisūs sakydami, kad 27 balsai vienu, kalbantis vienu metu yra stipresni negu kiekvienas balsas atskirai. Aš manau, kad mūsų, mūsų vaidmuo yra, juo naudojamasi labai puikiai PPO, ypač tai atsispindi tarptautinėse atstovybėse. Dėkoju. Grazie, ono... Ačiū. Ponas Susta, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui, ponui Leichtfriedui, už šį pranešimą, kuris yra labai svarbus. Kadangi čia aiškiai apibrėžiama, yra, kokie, kaip atrodo santykiai tarp e, parlamento ir komisijos. Parlamento įgaliojimai yra išplėsti srityje e, kuris susijusi su priekyba, o iki šiol e, parlamentas dalyvavo prie, e, bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Tad čia yra kalbama apie įvairių, sąsajas tarp įvairių reglamentų, kurie yra dabar um, pritaikomi prie naujų procedūrų. Tačiau svarbiausias klausimas yra susijęs su Europos parlamento ir komisijos santykiais. Aš esu nepaprastai patenkintas Jorgo pranešimu, tačiau nepatenkintas tuo, ką pasakė komisaras šiandieną. Dar turime išspręsti daugybę techninių dalykų susijusių su parlamento ir komisijos ryšiais iš komisijos ir tarybos pusės nuolat bandoma e, susilpninti Europos parlamentą ir jo galias. Mes negalime to leisti ir dėl to labai svarbu nustatyti e, terminą, e, komisijai priskiriamų įgaliojimų terminą. Taip pat labai svarbu, kad šioje srityje būtų sustiprinta parlamento kontrolė. Tik tokiu būdu galėsime išspręsti problemas, kurias minėjo ponas Salvini. Visiškai sutinku su tuo, kad ES kompetencijos priekybos politikos rytyje turi būti išskirtinės. Ir e, turime sustiprinti tas kompetencijas valstybių narių atžvilgių. Tačiau tarptautinių lygmenių turime kalbėti, e, išreikšti daug stipresnį balsą, priešingų atveju mes neatsilaikysime ir mūsų krizė dar labiau paštrės. Nu, Dėkoju. Niekas nepaprašė žodžio pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, todėl norėčiau steikti žodį komisarui šiemetai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai norėčiau dar kartą padėkoti e, komisaro e, vardu tiem parlamentaram, kurie dirbo ties šio pranešimu. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, daugumai parlamento pakeitimų e, pritarė komisija, tačiau dėl tų, dėl kurių mes abejojame, jie yra susiję su e, susitarimais tarp komisijos ir parlamento. 2010 metais komisija nusprendė peržiūrėti susitarimą, e, pagrindų susitarimą tarp mūsų abiejų institucijų ir mano, kad e, ta, ta susitarimas galbūt panaikins tam tikras parlamento abejonės. E, aš pasižymėjau jūsų pastabas ir perduosiu jas komisarui Degucht. Komisija e, laukia diskusijų su jumis, su jumis trialogo procedūrą ir tikimės, kad mums pavyks rasti e, sprendimą Ir norėčiau patikinti Jūs, kad e, sustarimas yra komisijos e, prioritetas. Dėkoju, ponė komisarė, dabar žodis teikiamas ponui Leichtfried pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad prekybos politika rodo vieną dalyką. Galima nesutikti su sprendimais, kurie priimami PPO e, lygmenių. Galima galvoti, kad viskas gali vykti kitaip, tačiau vienas dalykas yra visiškai aiškus. Mūsų bendrų jėgų suma yra žymiai stipresnė jėga negu e, atskirų valstybių narių balsai. Ir kas to nesuvokia, e, tas, savo, tas žlugdo savo valstybę narę, nes e, jinai tada būtų pasmerkta veikti viena. ES priekybos politika rodo, kad e, tam tikra politikos rytyje gali puikiai veikti, jeigu visi e, dirba vieningai. E, lyginant su kitomis politikos rytimis, kur dominuoja taryba. Beje, šio klausimo taryba taip pat neklauso ir nepasisako. E, E, norėčiau e, pritarti komisarui. E, yra puiku, kai jūs sakote, kad pritarėte kažkam, ką pasiūlė Europos parlamentas. Bet Europos parlamentas yra teisėkuros institucija. Ką mes šiandien nutarsime, tai bus teisės aktas ir aš tikiuosi, kad dėrybose tri triloge taryba taip pat turėtų priimti tam tikrus sprendimus, kurie vestų prie teigiamų rezultatų ir norėčiau dar kartą padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū ponui Leichtfried. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Balsavimas įvyks 12 valandą.